Toliau mes turime pranešti, kad analizą DOD kaip e, balsų skaičiuotoją turim pakeisti. Turim išrinkti naują balsų skaičiuotoją. Für Frau Dodds auswählen können. Taigi reikia naujo žmogaus. Frau Lara Komi. Pone Lara Komi. Okay. Vielen Dank, Frau Komi. Labai ačiū, ponė Komi. Meine Damen und Herren, wir kommen nun zum vierten Wahlgang. Ponas ir ponai, pradėsime ketvirtąjį balsavimo ratą. Noriu dar kartą priminti, kad pagal darbo tvarkos taisyklių 16 straipsnio pirmąją <clears throat> dalį ketvirtajame ture gali dalyvauti tik tai du trečiajame ture daugiausiai balsų surinkę kandidatai, tai yra ponai Pitela ir Tajanis. Dabar prašau salės darbuotojų išdalinti vokus su balsavimo biuleteniais. Balsų skaičiuotojus prašau žimti savo vietas. Pone <clears throat> Komi, jūs turite užimti ponios Dots vietą, tai yra raidės nuo E iki G, numeris trečias. Jums bus e, suteikta informacija apie tai, kada galėsite balsuoti. Užimkite savo vietą. Ponas Hokmarkas, kur yra? Ar jis eina į savo vietą? Jis pirmasis turi užimti savo vietą prie balsadėžės. Taigi, ponios ir ponai, Ar visi balsų skaičiuotojai savo vietose? Gerai, tuomet pradedame balsavimą. meine damen und herren haben alle abgeordneten ihre stimme abgegeben? ar visi parlamento nariai jau balsavo ne ne visi Dar kartą noriu paklausti, ar visi kolegos jau balsavote? Ar dar kas nors pageidautų balsuoti? Aš palauksiu, kol jūs baigsite procedūras, tai yra savaime suprantama. Taigi paskutinis raginimas ir klausimas. Ar visi balsavote? Tuomet skelbiu balsavimą baigtą. Prašau balsadėzės nunešti į salę R1.1, kuomet išgirsite skambutį arba informaciją ekranuose. Prašau sugrįžti visų į salę. Aš manau, kad rezultatai bus aiškus maždaug 21 val. arba 21 val. 15 min. Iki to laiko skelbiame posėdžio pertrauką.